kad e, jie sutinka būti nominuoti. Europos parlamento sudėti rasite šios dienos posėdžio protokole ir tuo šiandienos protoko... posėdis baigiamas pagal darbo tvarkos taisyklės. Ačiū ir susitiksime.